posėdis vyks rytoj, lapkričio 25 dieną, nuo 9 iki 1 valandos ir nuo 3 iki 5 valandos. Ehm, darbo tvarkė yra pateikta Europos parlamento puslapyje.